Good morning again. Labas rytas. Gerbiami kolegos, pradėkime darbą. Vyko nuo 9 val. koordinatorių posėdis, dabar pradedame mm, komiteto posėdį. Pradedame nuo 90 punkto. Tai yra balsavimai dėl dviejų klausimų. Pirmasis klausimas, matote, yra kuris? Devintasis, ar visi turite korteles? Pone Makovė, neturite kortelės balsavimo? Atsiprašau, aš pakelsiu ranką balsuodama. Taigi balsuosime e, pakeldami rankas. Septintasis punktas, sako pirmininkas, e, mechanizmas skirtas patikrinti, kaip taikoma šiandien aki. Pranešėjas yra ponas Koeliu, ar norite pasisakyti? Pirminkė vakar diskutavome šio klausimu, tai galime iš karto balsuoti. Taigi, žinome, kad e, pranešėjai siūlo atmesti komisijos tekstą. Taigi balsuosime dėl pranešėjo pasiūlymo. Kas už tai, kad, kad kas už komisijos tekstą. Aš suprantu, kad mes balsuosime prieš komisijos tekstą. Kas prieš Kaip pranešės, kad rekomenduoja, kas prieš? E, didelė dauguma. Taigi mes e, dirbame pagal jūsų pasiūlymą, tekstas yra atmestas. Toliau dešimtas punktas. Mechanizmas skirtas stebėti, kaip taikoma Šengeno aki. Tol, taip pat balsuome, kas prieš komisijos tekstą arba už pranešėjo pasiūlymą. Taigi, kas prieš, taip, balsuojame prieš. Kas už? Taigi atmesta. Now we're going to have a joint debate. Point number 11. Bendros diskusijos, 11 punktas, e, didelės apimties informacijos technologijų sistemos ir jų operacinis valdymas, taip pat operacinis Šengeno antrosios informacinės sistemos ir vizų informacinės sistemos valdymas. Mūsų pranešėjas taip pat yra Karlos Koelio, jam suteiksiu žodį. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, mes pritarėme šią Europos komisijos iniciatyvai. Europos parlamentas keletą kartų prašė tokio pasiūlymo ir tai, kad Europos komisija pagaliau tokį pasiūlymą patikė, rodo, kad komisija atviromis ausimis klausė mūsų parlamento reikalavimų. O dabar bendrų diskusijų metu norėčiau pasakyti keletą svarbių dalykų. Pirmiausia, jau anksčiau yra buvę panašių teisėkuros iniciatyvų. Tiesa, komisija ir parlamentas turi skirtingas kompetencijas šioje srityje. Todėl nereikėtų inicijuoti kitos teisėjų kuros iniciatyvos. Mes turėtume pasirinkti teisėjų kuros aktų paketą ir reglamentas ir sprendimas ir yra vertinamas kaip teisėjų kuros aktų paketas, kurį mes bendrai svarstysime. Kai kurios valstybės narės akcentuoja akcentavo, kad kai kurios kompetencijos, naujos kompetencijos turėtų būti perkeltos jau egzistuojančiams institucijoms, tačiau aš galvoju, kad tas pasiūlymas nėra geras. Reikėtų numatyti atskirą agentūrą, kurios atsakomėje vėja būtų informacinių technologijų valdymas. Ši agentūra neturėtų apdoroti duomenų. Buvo siūloma perduoti šias kompetencijas Frontexui arba Europolui, tačiau mano supratimu šios agentūros pačios turi duomenų bazės ir duomenys apdoroja, tai reiškia turi prieigą prie e, atitinkamų duomenų. Kalbant apie sąnaudas, tas argumentas manęs neįtikina devintajame straipsnėje poveikio vertinimas yra kalbama, kad komisija norėtų perduoti agentūros kompetencijas jau egzistuojančiams agentūrams, tačiau aš galvoju, kad tai nėra geras ketinimas. Tiek pastabų turinio atžvilgių. Turiu pasakyti, kad kai kurie pasiūlymo reikalavimai dėl kompetencijų ir agentūros vaidmens e, nėra visiškai aiškus, galbūt jas reikėtų tikslinti. Kitas svarbus klausimas yra duomenų apsauga. Aš galvoju, kad parlamentas turėtų labai griežtai analizuoti šį klausimą. Mes numatome teisinį pagrindą informacinių sistemų agentūros kūrimui ir tai neturėtų būti uh, tuščia kortelė suteikianti daug, suteikianti daug įgaliojimų agentūrai. Komisija neturėtų uh, Um, įtraukti į agentūros užduočių sąrašą begalę užduočių. Manau, kad reikėtų akcentuoti parlamento kontrolę, stengiantis uh, kontroliuoti duomenų srautus. 25 straipsnėje yra bendrosios nuostatos susijusios su uh, duomenų apsauga, yra daroma nuoroda į 2001 metų reglamentą. Įdomu, kokią nuomonę parengs ES duomenų apsaugos pareigūnas. Kitas ginčytinas klausimas yra biometrinių duomenų sistema. Panašu, kad tokią sistemą mes jau turime, tačiau vėliau ši sistema apims ir SIS2 ir Eurodac. Iškyla daug atvirų klausimų. Tai reiškia, kad bus sukurta didelė informacinių technologijų sistema, kurioje bus daug biometrinių duomenų. Egzistuoja ir kitos sistemos, tokios kaip Electronic Travel Authorization Ir baigdamas, ponia pirmininkė, norėčiau pabrėžti tai, kad Europos parlamentas labai lojaliai ketina bendradarbiauti su komisija. Šis bendradarbiavimas, ypač Šengeno informacinės sistemos rytyje, vyko visada labai sklandžiai. Ir jei mums pavyks rasti susitarimą tarp trijų institucijų, tai manau, kad mums turėtų pavykti susitarti jau pirmojo svarstymo metu. Pone pirmininkė, jums pritarus norėčiau išklausyti komisijos ir tarybos poziciją. Ačiū. Thank you, Mr. Kojo. Dear... Dėkuoju, ponui Kolio. Dabar sutikiu žodį komisijos atstovų, atstovams. Prašau. Ačiū, pirmininkė ir dėkoju e, gerbėmiems šio komiteto nariams. Taip pat norėčiau asmeniškai padėkoti pranešėjui už jo darbą ir už jo pastabas. Mes visiškai pritarėme tam, ką jis pasakė ir jis puikiai išdėstė visus argumentus. Aš norėčiau atsiprašyti pono Barod vardu, kad jis negalėjo atvykti į šį posėdį. Aš dėkoju Jums už šią galimybę pristatyti mūsų agentūros darbą ir aš norėčiau trumpai apžvelgti šio paketo struktūrą. Gerbiamasis pranešėjas jau sakė, kad šiame pakete turi būti ir sprendimas, ir reglamentas, bei finans, finansinė, finansinis pareiškimas, bei uh, poveikio analizė. Norėčiau pasidžiaugti. Uh, įvykiais e, Airijoje praeitą savaitgalį, tai kad ir e, per referendumą buvo pritarta Lisabonos sutarčiai. Tai reiškia, kad e, reglamentui galima bus taikyti tą patį teisinį pagrindą, o sprendimą reikės pateikti kaip naują pasiūlymą pagal 87 straipsnį. Be to šiam klausimus taikoma ir bendro sprendimo procedūra ir todėl mes tikimės, kad tai palengvins visų mūsų darbą. Dabar norėčiau perėti prie mūsų argumentų, kuriais grindžiame šį pasiūlymą. Pranešėjas jau išdėstė, kokiais argumentais remintis buvo parinktas tekstas. Bendroje deklaracijoje, kuri buvo patvirtinta prieš dviejus metus, buvo išsakyti visų institucijų e, reikalavimai. Į juos buvo atsižvelgta. Turima Eurodako sistema, kiek pasikeis, nes dabar agentūra uh, uh, yra vykdančioji institucija ir tai pasikeis ateityje. Kitų argumentų nekomentuosiu, nes pranešėjas viską jau pasakė. Dabar apie agentūros valdymą. Ir apie tai kalbama tekste. Agentūra bus valdoma kaip ir kitos agentūros, tai reiškia, kad mes turėsime vykdomąjį direktorių. Balsavimas bus atsižvelgta į mūsų geografiją, balsavimo sistema bus, e, bus parengta atsižvelgiant į geografiją, be to bus e, sudaryti patiriamieji komitetai. Dažnai mums reikia tokių žinių, kurių valdymo taryba gali neturėti. Todėl mums reikia specialių patariamųjų grupių. Ir kiekviena iš šių grupių galėtų specializuotis kurioje nors vienoje srityje ir teikti uh, profesionalią informaciją valdymo tarybai. Ir diskusijos pabaigoje su malonumu atsakysiu visus pateiktus klausimus apie šią sistemą. Toliau perėdamas prie, prie sąnaudų. Panas Koelio jau apie tai kalbėjo. Aš tiesiog norėčiau dar kartą atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, atliekant poveikio įvertinimą, buvo galvojama apie įvairius variantus. Buvo išnagrinėta, kiek kainuos šiandieno informacinė sistema, jei valstybės narės ją valdys ir tvarkys. Kitas variantas buvo perduoti šios sistemos valdymą specializuotai agentūrai. Ir trečiasis variantas buvo pasiūlymas sukurti naują agentūrą, kuri būtų atsakinga už šios sistemos tvarkymą. Jo buvo nuspręsta, kad mes negalime perduoti šios sistemos tvarkymo kokiai nors jau dabar veikiančiai agentūrai, dėl to, kad tai pareikalautų tokių pat investicijų bei žinių, kurių mums prireiktų steigiant naują agentūrą. Ir mūsų svarbiausias argumentas, galvojant apie šių sistemų valdymą, buvo uh, uh, siekis uh, jas tvarkyti kuo mažesnėmis sąnaudomis. Be abejo, dar reikės apibriežti agentūros tikslus bei uh, atsižvelgti į tai, kad tikriausiai pasikeis uh, galutinė, galutinės sistemų, sistemas reglamentuojantis tekstas bus kitoks negu tas, kurį turime dabar reikia parengti agentūros tikslų sąrašą, kuriame būtų nurodyta, pagal kurį teisinį pagrindą tvarkoma kiekviena sistema. Nes taip mes manome, mes sugebėsime užtikrinti didesnį lankstumą bei uh, geriau pasirengsime uh, tam, kad pasiektume visus užsibrieštus tikslus. Taigi, kiekvienai sistemai bus apibrieštas e, labai aiškus tikslų sąrašas ir užduočių sąrašas. Ir mes nusprendėme nekartoti šiame tekste visų tų tikslų, mes tiesiog padarėme nuorodą į atitinkamą tekstą, kuriame šį tekstą yra išdėstyti. Bet be abejo, e, šį tekstą dar galima koreguoti. Dabar apie tai, ką ketiname daryti ateityje. Sistemos buvo kūriamos tam, kad e, galima būtų jas vėliau koreguoti atsižvelgiant į politin, politinius sistem, sistemų tvarkymo aspektus. Ir e, iš pradžių ši sistema bus tvarkoma pagal teisingumo, laisvės ir saugumo e, erdvės nuostatas, o vėliau jos tvarkymas bus perduotas atskirai agentūrai. Ir, kaip minėjau, kiekvieną žingsnį turės lydėti politinis sprendimas. Duomenų apsauga jau buvo paminėta ir be abejo, tai yra klausimas, kuris yra labai aktuolus jūsų komitetui. 25 straipsnį yra, e, yra nurodyta nuoroda į e, nuostatas dėl duomenų apsaugos. Vėlgi Kai kūrėme šį tekstą, galvojame apie tai, kad mes norime, kad ši agentūra e, laikytųsi Europos duomenų apsaugos agentūros nurodymų. Ir ši agentūra tikrins agentūros darbą. Yra dar viena priemonė. Tai yra duomenų apsaugos pareigūno pareigybė, kuri bus įsteigta agentūroje ir kuri šis pareigūnas savo veikloje remsis EDPS nuostatomis. Tai bus pirmo, pirmo ramšio agentūra, o tai reiškia, kad visa biudžeto ir politinė kontrolė bus panaši į, e, į, e, į tą kontrolę, kurią patiria kitos agentūros. Agentūros direktorius turės reguliariai informuoti parlamentą apie savo veiklą ir turės nu, pranešti parlamentui apie e, savo nuomonę Dėl kiekvieno komisijos pasiūlymo, jei e, valdančiojo taryba nuspręs, jog tai yra būtina daryti. Dėkuoju. E, ačiū. Dabar e, ponas Hamestet, pirmininkaujančios valstybės atstovas. Labai ačiū, kad suteikėte man galimybę apsilankyti pas jūs. Aš laukiu tolesnio bendradarbiavimo su parlamentu šiuo svarbiu klausimu ir norėčiau padėkoti Karlos Koelio pranešėjų už jo puikų darbą. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai už temos pristatymą, kuris buvo labai geras. Mes manome, kad mums pavyks pažengti prieki labai greitai, nes e, plačiai sutarėma dėl to, kaip reikia toliau dirbti šiuo klausimu. E, Nežinau, ar jūs norėtumėte dabar išgirti mano pasakojimą apie tai, kaip ketiname dėrybas vesti taryboje. Jeigu ne, tai aš paprasčiausiai atsakysiu į jūsų klausimus. Ačiū. Opening the floor. Kas nori paklausti? Ponas Alvaro. Ačiū labai, pane pirmininkė. Savo frakcijos darbo metu aš sekiau intensyviai šį pranešimą ir turiu pasakyti, kad TPP e šis pranešimas yra labai svarbus. Vis dėlto iškyla atvirų klausimų susijusių su šiuo pranešimu, nors e, daug kas iš komisijos pasiūlymo mums yra priimtina. Pirmiausia, dėl tikslo ir užduočių. Būtų įdomu sužinoti, ar e, įmanoma 2012 metais pradėti agentūros veiklą ir įtraukiant e, antrosios kartos šiandien informacinės sistemos veiklą. Tikiuosi, kad mums pavyks, mes labai ilgai diskutavom ir dabar negalime kaltinti tik komisijos, kad tiek ilgai buvo dėlsta. Galvojant apie galimą įvairių duomenų bazių sutelkimą vienoje agentūroje, reikėtų e, pagalvoti apie realius terminus ir nuostatas. Dėl domenų apsaugos pas pranešėjas kalbėjo šio klausimu. Man iškilo klausimas, kodėl 25-ame straipsnėje, kalbant apie pirmąjį ramstį, turėtų būti cituojama 95 metų direktyva. Jei čia kalbama apie agentūrą, kurios kompetencijos yra nustatomos pagal pirmąjį raips, straipsnį, atsiprašau, pirmąjį ramstį, tai reikėtų cituoti ir ketvirtąjį sutarties straipsnį. Reikia numatyti, kad pagal ketvirtąją sutarties antraštinę dalį turėtų būti renkami ir kaupiami visi duomenys teisės saugos ir saugumo srityje. Aš manau, kad reikėtų palikti reikiamą lankstumą, tačiau labai aiškiai vardinti kai kuriuos dalykus, ypač kalbant apie teisinį pagrindą. Reikia akcentuoti, kad nėra tokio automatinio kompetencijų perdavimo komisijai, nes tam nėra teisinio pagrindo. Labai svarbu būtų numatyti e, duomenų perdavimą e, trečiosiams šalims. Čia turėtų būti labai aiškios nuostatos, aiškus reikalavimai ir vien išvardinti užduotis, e, paminant sis ir vis, nepakanka. Manau, kad reikėtų atskiro straipsnio, kuriame būtų išdėstytos agentūros kompetencijos. Nelabai man patiko tai, kad jau prieš e, kurį laiką visa žiniasklaida rašė apie tai, kad agentūros būstinė bus Estijoje. Manau, netinkamas dalykas yra uh, um, taip anksti pradėti diskusijas apie galimą buveinę, nes uh, duomenų bazėse kaupiami duomenys yra labai jautrus ir renkantis buveinę svarbu galvoti ir apie galimą duomenų apsaugą. Tačiau grįžtant prie Estijos, man įdomu, kodėl apskritai minima Estija. Nepriklausomai nuo to, kad Estija man kaip šalis labai patinka, tačiau iškilo klausimas, ar Estija um, pasirinkta todėl, kad Estija turi patirties kibernetinių nusikaltimų srityje ir turi tam tikrus e, staug, saugiklius. Na, tiesiog Įdomu sužinoti, kodėl būtent Estija pasirinkta kaip agentūros buveinė, ar ji tikrai tokia apsiginklavusi. Dėl 113 milijonų asignavimus agentūrai aš net neįsivaizduoju, kiek kainuotų agentūros veikla, tačiau jeigu 120 darbuotojų tik dirbs agentūroje, o turėkime omenyje tai, kad 50 žmonių užsims grinai administracinę veiklą, tai ta agentūra tikrai bus didelė. Uh, Grįžtant prie dešimtosios konstatuojamosios dalies, čia kalbama apie ir kitas rytis, pavyzdžiui, Primo e, sutartis, pagal kurią buvo įsteigti e, DNR duomenų registrai ir kiti registrai. Įdomu, ar tie duomenys irgi bus valdomi naujoje agentūroje ar duomenys bus tik bendrai administruojami per naują agentūrą, ar ilgametėje perspektyvoje yra numatomos tam tikros sąsajos tarp skirtingų duomenų bankų. Yra ir senesnių ES teisės aktų dėl duomenų sąveikos Ir um, galvodami apie galimą savoką, sąveiką turėtume galvoti ir apie atitinkamą duomenų apsaugą. Ir paskutinis dalykas gaila, kad um, analizuojant šį teisės aktą susidaro įspūdis, kad jis labai greitai renktas. Uh, kartais trūksta konkretesnių reguliavimo mechanizmų, kalbu apie 26 straipsnį, apie duomenų saugumą. Manau, kad Šioje vietoje galima nuostatas patikslinti, o šiaip tiesiog stebėsime, kaip vyks bendradarbiavimas. Galiu tik patvirtinti, kad kadangi bendro e, sprendimo prieimimo procedūra numatyta šiam dokumentui, tai mums nedarys jokios įtakos, ar Lisabono sutartis bus ratifikuota ar ne. Tiesiog e, mes turėsime dirbti ir Jei ja, gerai supratau parlamento teisės tarnybos nuomonę, turiu pasakyti, kad būtent mes irgi priimsime sprendimą ir džiaugiuosi bendradarbiavimu su panu Koljo. Ponas Albrecht. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Noriu pratesti Aleksandro mintį. Manau, kad reikėtų iškelti klausimą, kodėl ši priemonė yra tokia reikalinga. Reikėtų konkrečių faktų ir pavyzdžių, kad galėtume susidaryti pilną vaizdą. Taip pat noriu priminti tai, kad tai, kad e, tik paminama, paminima trumpai duomenų apsaugos direktyva nėra gerai. Reikėtų ją remtis kaip teisiniu pagrindu. Reikėtų kalbėti apie labai konkrečius duomenų apsaugos principus. Ką reiškia e, duomenų taupumas? Ar reikėtų ir toliau plėsti ir kitus duomenų bankus ar ne? Mano patirtis rodo, kad kartais duomenų bazės e, ilgalaikėje perspektyvoje yra sujungiamos ir bent jau man tai reiškia, kad pats parlamentas turėtų iš anksto nustatyti galimas e, šio sujungimo ribas. Turėtume aiškiai pasakyti, kad nereikėtų įvairių duomenų bazių sujungti ar jų plėsti, Mes turime rūpintis duomenų bazių apsauga ir bet koks duomenų perdavimas reiškia, kad bus kaupiami nauji duomenys ir kaupiami bei apdorojami. Manau, kad ypač pastaruoju metu parlamentas e, per mažai akcentavo tai, kad e, jungiant duomenų bazės reikalingas ir naujas teisinės pagrindas. Kalbant apie Eurodako operacijų valdymo agentūrą, turiu pasakyti, kad negalime leisti, kad e, ši agentūra operuotų tokiais jautriais duomenimis, tiesiog juos sujungdama ir sumaišydama su SIS e, sistemos ir vis sistemos duomenimis. Manau, kad reikia ir priežiūros institucijos šioje srityje. Galvoju, kad e, nuostatos susijusios su, su duomenų apsauga turėtų būti labai griežtos, parlamentas turėtų siekti griežto reguliavimo šioje srityje, reikėtų akcentuoti reikalingumą kaupti vienus ar kitus duomenis. Ir duomenų rinkimo reikalingumas turėtų, pagristas, turėtų būti pagristas dar prieš renkant ir apdorojant duomenis, o ne po to. Tokia mano pozicija, manau, kad mūsų komitetas turėtų būtent tai akcentuoti. Pone Kunist. Ačiū labai. Mūsų nuogastavimai sutampa su anksčiau kalbėjusių kolegų nuogastavimais. Man iškilo klausimas, kodėl reikalinga tokia didelė agentūra, nes e, tikriausias bus sukurtas didelis duomenų apsaugos monopolis antrosios kartos šiandien informacinės sistemos ir vis jau yra egzistuojančios sistemos. Taigi mane domintų komisijos nuomonė dėl pirmojo ir šeštojo straipsnio. Čia kalbama apie kitas e, didelės apimties informacinės sistemas, o šeštajame straipsnėje kalbama apie bandomasias schemas, kurios yra numatytos. Atvirai pasakius, aš tikrai nenoriu, kad vienas reglamentas suteiktų galimybę tokioms bandomosiams schemoms ir duomenų monopoliui. Tai mano pirmoji problema. Ir e, su tuo susijusi ir antroji problema, tai yra duomenų apsauga. Aš manau, kad šis dokumentas jokių būdų nenumato jokių duomenų apsaugos nuostatų. Man tai yra myslė, nesuprantu, kodėl taip yra. Aš sutinku, kad reikėtų numatyti duomenų apsaugos pareigūną, tačiau iškyla ir kitas klausimas. Uh, kas apskritai vykdys šios agentūros kontrolę. Aš neturiu jokio supratimo. E, kitas klausimas, kokią galimybę mes, kaip parlamentas, nekalbu jo apie mūsų piliečius, galėsime kontroliuoti šį monopolį. Man tai yra didžiausia myslė. Manau, kad kontroliavimo klausimų neturėtų reguliuoti vien komisija. Aš čia išvelgiu tam tikras spragas, manau, kad turėtume kai kurias nuostatas tikrinti ir mano kolega jau kalbėjo apie tai, kad e, daug nuostatų šiame dokumente parengta gan skubotai, todėl mes turėtume bent jau stengtis jas patobulinti, e, kad galėtume joms pritarti. Ačiū, ponė Ždanoka. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, savo frakcijos vardu norėčiau pasveikinti poną Kolio, išreikšti pastenkinimą, kad jis yra pranešėjęs šiuo e, jau turiu svarbių klausimų, mes neblogai su ir anksčiau esame bent darbelę. Norėčiau pasakyti, kad dabar per naują kadenciją žaliųjų frakcijos pozicija dėl biometrinių duomenų yra kaip ir buvusi. Kalbu apie biometrinių duomenų naudojimą vizose. Vizose, kurios yra informacija, kuri yra susijęta su duomenų baze. Mes taip pat norėtume išgirsti klausimą iš komisijos E, atstovų dėl būstinės šios agentūros ir taip pat dėl pavojų susijusių su duomenų apsauga. Mūsų pozicija yra tokia pat, kaip ir pranešėjo, palaukti duomenų apsaugos pareigūno išvadų ir tik paskui tęsti darbą šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū toliau ponas Diemera. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau išreikšti pasitikėjimą pono Karlos Koelio sugebėjimu rengti tokią nuomonę, kadangi tai yra nepaprastai sudėtingas rytis. Aš e, ketinu vėliau pašnekėti su Karlos apie šį klausimą, bet Dabar noriu pasakyti, kad mano požiūris atitinka iš dalies tą, kuris jau išreikštas prieš mane kalbėjusių kolegų. Sutinku su Aleksandru Alvaru. Ir dabar noriu pateikti keletą klausimų, ne tiek pranešėjų, kiek komisijai ir dar konkrečiau tarybai. Jie tikslai nėra labai gerai apibriežti. Kodėl? Todėl, kad visko labai detaliai apibūdinti neįmanoma. E, būsimų sistemų inkorporavimas į agentūros kontekstą yra labai sunkus dalykas. Valdyba turi žinoti, apie ką kalbama, jie turi turėti ekspertizę, nes kitaip mes nesusišnekėsime. SIS, Eurodakas, VIZ. Ar galima įsivaizduoti, kad bus inkorporuotos sistemas, kurios e, užsieima pa, dingusių asmenų paieška, pedofilų, narkotikų prekeivių, teroristų, voktų automobilių paieška, sienos kontrolės institucijomis, priumo sutarties subjektais. Atrodo, kad tai lyg ir neįmanoma misija. Ir aš sakau iš savo patirties tai. Su savo partija aš pašnekėsiu apie tai, tačiau turime apri, apibrėžti, apriboti apriepti galvodami apie tikslus, kurių sieks agentūra, nes reikia galvoti tik tai apie informacijos sistemų valdymą saugumo, laisvės, teisingumo srityje. Tokia mano būtų iš ankstinė mintis, bet komisija ir taryba galbūt atsakys į tos klausimus konkrečiau. Ka? Ponas Busutil. Aš labai džiaugiuosi, kad Karlo dirba šiuo klausimu, nes e, visuomet galvoju, kad jam užsimant uh, už išorės sienų klausimo šiandieno dalykais galime jaustis uh, saugus ir ramus. Aš matau didžiulį potencialą kovojant su nusikalstamumu, nusikalstamomis grupuotėmis. Uh, kai turėsime agentūrą valdančią tokią visą informaciją ir duomenų bazės. Kaip Aleksandras Alvaro sakė, gali tos duomenų bazės e, tarpusavyje sus, būti susijėtos Ir man iš tikrųjų čia labai įdomu. Aišku, yra susirūpinimo dėl duomenų apsaugos, bet mes turėtume galvoti, kokį didžiulį potencialą ši iniciatyva gali turėti, padėdama mums kovoti su nusikalstamomis grupuotėmis ir nusikalstamumu. Aš norėčiau daugiau išgirsti apie šią argumento pusę galbūt iš pranešėjo ar komisijos atstovo. Ačiū. Dėkuoju, dabar grįžtame prie pranešėjo pono Kolio. Aš pakalbėsiu po to, kai komisija ir taryba pasisakys. Ponas Dorati, komisijos atstovas. Dėkui pirmininkė, dėkuoju visiems kalbėjusiems. Jie išsakė daug svarbių klausimų, kurie, e, mano nuomonė, kuriuos aš man norėjau paminėti, bet matau, kad ir kitiems jie rūpi. Dabar aš pabandysiu atsakyti į klausimus po vieną, jeigu ką nors pamiršiu, tai prašau man priminti. Duomenų apsauga, man regis, tai buvo vienas iš esminių dalykų, visi pasisakė, tai minėjau, reikia kai ką paaiškinti. Tekstas dabar parengtas taip, kad e, nebūtų numatytas sistemų inter, savi, tarpusavio saveikumas. Mes turime galvoti apie kiekvieną teisinį e, pagrindą kiekvienos sistemos e, ir tas pagrindas kiekvienai sistemai atskirai išliks ir e, duomenys nebus susijęti kažkokiu būdu ar nebus galima vieniems žiūrėti į skirti, skirtingas duomenų bazės. Kiekvienai sistemai duomenys liks išskaidyti, net jeigu juos tvarkys ir agentūra. Nebus jokio duomenų sutelkimo, aš žinau, kad ir žiniasklaida jau buvo išreiškusi susirūpinimą dėl to. Dėl ateities ir dėl to, ar pasireikš kitokios tendencijos, ar norai, pavyzdžiui, susijęti duomenų bazės, ar užtikrinti tarpusavio saveikumo parametrų sistemoje, be politikų valios tai niekada nebus padaryta. Tai e, atsako į klausimą dėl būsimų sistemų. Ne viena iš sistemų nebus įdėkta ar priskirta agentūrai be tam tikro teisinio pagrindo, be jūsų ir tarybos politinės valios. Taigi agentūra pati negalės įgyvendinti savo idėjų jokią prasme, nei duomenų panaudos požiūrių, nei jų prieigos požiūrių, nei pridedant naujų sistemų ar naujų vartotojų, ar funkcionalumas, sąsajos sistemos, ji pati negalės nieko naujo įvesti. Aišku, mes žiūrime, E, į tai, kokias pastabas gausime iš duomenų apsaugos pareigūno, esame atviri jūsų pastebėjimams. Jeigu duomenų apsaugos aspektus reikia tekste sustiprinti, tai mes esame visiškai pasirengę pasižiūrėti į šią galimybę. Aš tikiuosi, kad pasakiau viską dėl duomenų apsaugos, bet jeigu dar turite kokiu nors klausimu, prašom, aš mielai juos pasižiūrėsiu. Toliau būstinė. Keletas e, gerbiamų narių paminėjo šį klausimą, buveinės klausimą. Nuo pat pradžių komisija, kai pateikė šį pasiūlymą, norėjo likti neutrali diskusijose – Ir tekstas taip pat nemini būsnės, kadangi tai yra politinis sprendimas, kuris turi būti priimtas e, atitinkamame teisingame forume. Reikės apsispręsti politikams dėl buveinės ir tą padaryti greičiau ne vėliau, kadangi tai susijęs su sąnaudomis Ir su tuo bus, tai susiję ir su vertinimu. Vienas dalykas nu, - apsispręsti, ar pavyzdžiui turėsime keletą buveinių, vieną administracinę, kitą techninę, ar vieną buveinę, taip pat yra svarbus dalykas, nes tai yra susijęs su sąnaudomis. Pavyzdžiui, jeigu dabar reikės sistemas perkelti iš ten, kur jos dabar yra, iš Prancūzijos ar Austrijos į Kita vieta tai irgi susiję su sąnaudomis. Ir e, tie dalykai yra labai svarbus rengiantis kurti agentūrą, bet tuo pačiu metu komisija nori išlikti neutrali e, šiuo klausimu. Darbuotojai, kai kas taip pat juos minėjo, aš paprasčiausiai norėčiau paminėti poveikio vertinimą ir pasakyti, kad numatyta 120 etatų, du trešdaliai turėtų būti turėtų užsimti sistemų valdymų likę administracija. Nemažai darbuotojų bus priskirta techniniam darbui agentūros atlikti pirmaisiais metais po agentūros steigimo. Pagal mūsų planus tai turėtų būti 2011 metais ketinama e, pasamdyti 75 darbuotojus, kad būtų galima juos apmokyti ir renkti, perimti sistemas. Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl tvarkaraščio. Kaip pasiūlymas yra susijęs su sistemų veikimu, ypač atsižvelgiant į SIS e, problemas kadangi ji laiku neįgyvendinta. Kai aš manau, kad agentūra bus oficialiai steigta 11-aisiais ir 12-aisiais jau pradėtų, turėtų pradėti jinai veikti. Aš noriu priminti, kad sistema užsiims ne tik tai SIS, bet VIS ir Eurodac sistemomis. Eurodac jau veikia. E, kitaip tariant, Aš nežinau, ar tai bus pirmoji ar ne pirmoji sistema, bet ši sistema jau gali būti perimta agentūros. Taip pat ir vis šiuo metu yra numatyta, kad ji bus įdėkta kitais metais. Gali būti, kad e, išliks mm, atsilikimas dėkiant SIS sistemą. Dabar ne vienas e, iš scenarijų, kuriuos e, numato komisija, ne, nesako, kad turėtume užtrukti ilgiau negu iki 12 metų, bet aš noriu pasakyti, kad e, agentūros darbo pradžia neturėtų kaip nors skirsti su tuo, kad SIS sistema bus pavėluotai įdėkta. Tai agentūrai neturėtų sutrukdyti. Uh, Dar buvo pasa... iškeltas toks e, gana asminis klausimas dėl agentūros poreikio, kodėl jos reikia. Pranešėjas jau pradžioje pasakė, kodėl šios agentūros reikia. Iš savo pozicijų manome, kad tai visiškai aišku, kadangi e, dabartinė situacija tikriausiai nėra primtina niekam. Komisija institucinė prasme, nei teisinė, nei žmogiškų išteklių prasme neturi galimybių tvarkyti tas sistemas. Taip pat e, buvo poveikio vertinimo metu vertinama, kad tokia pliusinė sistema, kad valstybė narė, kuri kažkuri tvarkys tas sistemas, bet čia atsirado kontrargumentų, aš nenoriu e, jų kartoti, poveikia vertinime jie atsispindi, aiškiai išdėstyti. Taigi visa tai pateisina naujos agentūros poreikį, ar tai e, ar reikia naujos agentūros, ar paimti veikiančią agentūrą. Poveikio vertinime vėl taip pat atsakytai klausimą, kodėl geriau būtų nauja agentūra negu jau veikianti Frontexas ar e, Europolas apie tai paž... kalbama e, poveikio vertinime. Bandomiai projektai. Iš pradžių e, agentūra, kai kas sako, kad agentūra galės daryti, ką nori pradžioje, bet šeštame straipsnėje teksto kalbame, kad kiekvieną kartą, kai bus įgyventamas bandomasis projektas, vyks e, politinės diskusijos apie poveikį, e, e, po to, kai komisija bus pateikusi konkretų e, prašymą. Prieš tai vyks diskusijos pačioje komisijoje prieš patvirtinant atitinkamą tekstą, kadangi komisija nenori, jog agentūra turėtų galimybę spręsti pati, pavyzdžiui, pradėti įgyvendinti naują sistemą ar naują bandomąjį projektą vienos krypties ar kitos, e, susėdama užtikrindama e, egzistuojančių sistemų funkcionalumą ar dėkdama naujas sistemas. Tačiau mes dabar e, parengėme tekstą taip, kad tokia e, galimybė veikti savo nuožiūrą agentūrai nebūtų suteikta. Aš toj pasižiūrėsiu, ar pamiršau atsakyti kieno nors klausimą. Atrodo, atsakiau į visus klausimus, bet galbūt aš kai ką pamiršau, tai prašom. Dėkui. Now, Mr. Hammerstedt, on behalf of the Swedish presidency. Ponas Hammerstedt, pirminkiančios Švedijos vardu, ar norėtumėt ką nors pasakyti? Eh, Dėkuoju Jums už tai, kad sutikėt man galimybę išsakyti savo nuomonę. Dėkuoju komiteto nariams, kurie išsakė daug įdomių pastabų. Aš galiu tik tai pakartoti tą patį, ką, ką tik pasakė komisija, atsakydama į jūsų klausimus. Nes e, komisijos nuomonė visiškai atspindi ir mūsų nuomonę dėl šio projekto bei dėl to, kaip reikėtų su juo elgtis. Mm. Kalbėdamas apie šios agentūros e, būstinę, apie jos vietą, galiu pasakyti, kad Šengeno teisino darbo grupėje šiuo metu vyksta, e, vyko diskusijos dėl šio klausimo, tačiau buvo nuspręsta, kad tą turi, e, sprendimą turi priimti aukštesnio politinio ligmens asmenys. Mes nemanome, kad sprendimas bus priimtas pirmininkaujant Švedijai. Ko gero, tą turės padaryti Ispanija, kuri perims iš mūsų pirmininkavimo Europos Sąjungai. Tai aš tikiuosi, kad į visus jūsų klausimus jau buvo atsakyta, bet su malonumu atsakysiu į bet kokius papildomus klausimus. Aš visą laiką turiu priminti komiteto nariams, kad uh, turime laikytis darbų tvarkės. Pone Alvaro, todėl jums sutikiu tik vieną minutę. Ačiū pirmininkė, labai paprastas klausimas. Man ką tik atėjo į galvą mintis, kad aš kai pamiršau apie ką, ką paklausti. Mes žinome, kad kovojant su terorizmu labai svarbu yra išardyti pagrindinę jų infrastruktūrą. Ir mano klausimas būtų štai koks. Dokumentuose aš nieko nemačiau apie kovą su terorizmu. Ar galima bus naudoti duomenys? Turime šioje e, sistemoje kovos su terorizmu tikslais. Ar yra, koks, nu, yra kokių nors minčių apie tai, kad ketinama bus kopijuoti duomenis ir saugoti juos kažkur kitur. Now, back to the rapporteur, please. Pranešėjai, sutikiu žodį. E, Primeiro para responder. Pana pirmininkė, trys trumpos pastabos. Pirmiausia, Dėl agentūros, kai kurie kolegos paklausė, kodėl tokia agentūra reikalinga, atsakymas paprastas. Komisijos atstovas jau minėjo, kad e, antrosios kartos e, SIS sistema yra valdoma valstybių narių. Parlamentas man ir komisija mano, kad reikia Europos lygmens priemonės, kuri būtų priimta bendro sprendimo procedūra ir tam yra tik dvi galimybės. Arba komisija gali tiesiogiai perimti visas kompetencijas, arba kompetencijas perduoti agentūrai. Būtent parlamentas nutarė, kad agentūra būtų geriausia forma tokiam kompetencijų perleidimui. Aišku, galime pradėti diskusijas ir iš pradžių, tačiau kažkada parlamentas jau buvo susitaręs dėl šio klausimo. Dabar komisija mums patekė pasiūlymą, kuris mums yra priimtinas ir būtų prasminga tam pasiūlymui pritarti. Džiugu, kad komisijos atstovas labai aiškiai pabrėžė, kad duomenys nebus sulėjami. Mes steigiame agentūrą, kuri valdys tik informacinės sistemas, tačiau neoperuos skirtingų duomenų bankų duomenimis. Netoks buvo mūsų tikslas ir tai aiškiai pabrėžia ir komisija. Nebus jokios duomenų sąveikos tarp skirtingų duomenų bazių. Tai, kad komisija tai dar kartą pabrėžė, mano supratimu yra labai sveikintinas dalykas. Pone pirmininkė, dar vienas klausimas. Buvo paklausta, ar galima sustiprinti duomenų apsaugos reikalavimus. Keletą kartų buvo iškeltas šis klausimas ir aš dabar negaliu dar atsakyti į šį klausimą, manau galėtume jį panagrinėti dėl agentūros būstinės. Aš dar nekalbėjau su šešėliniais pranešėjais šio klausimu, todėl neturiu savo nuomonės, nežinau kitų frakcijų nuomonės. Galiu štai ką pasakyti. Manau, kad protingiausia būtų būstinės nesirinkti remiantis geografiniais argumentais. Manau, šios agentūros valdymas turėtų vykti ten, kur yra tinkami techniniai pajėgumai. Ir kaip m, mm, Aleksandras minėjo, reikia numatyti ir galimybę kopijuoti duomenis ir juos saugoti kitoje vietoje. Be... Ponas Alvaro patikė klausimą ir komisija gal galėtų raštu atsakyti į šį pateiktą klausimą. Gerai. Jei jūs vis dėlto norėsite žodžiu pasisakyti, tai leisiu jums tą padaryti po to, kai pasisakys Louis Mišelis. Ne, aš visiškai nenoriu iš naujo pradėti diskusijos. Tiesiog norėjau išsakyti keletą pastabų. Mano klausimas gal kiek naivus, Tačiau man nelabai aišku, kokią, kokią pridėtinę vertę turės šį agentūrą. Jei pažvelgsime į veiksmingumą, jei ši agentūra nesuveikiaus su kitomis agentūromis, tai man nelabai suprantama, kam jie apskritai yra reikalinga. Gal kas nors galėtų man paaiškinti, kam reikalinga ši agentūra. Jei ji teiks tik tai techninę paramą nacionalinėms agentūroms. Aš suprantu, kad ši techninė parama gali būti labai vertinga, tačiau aš tiesiog norėčiau pasiterauti, ar iš tikrųjų buvo ištamiai išnagrinėti kiti variantai. Finansinėme pareiškime labai aiškiai yra išdėstyta, kiek kainuos šios agentūros teigimas. Tačiau iš tikrųjų tie skaičiai neatsako į mano klausimą. Manęs jokio argumentai kol kas neįtikino, kad ši agentūra yra reikalinga. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta beje apie tai, kad reikia sutelkti šios agentūros veiklą vienoje vietoje, ten, kur jau esame techninių e, renginių. E, komisijos atstovas. Taip labai trumpai sakysiu į labai svarbų klausimą. Taip, atsarginė sistema, kur bus e, saugomi nukopijuoti duomenys, bus sukurta. Ji jau, ji jau egzistuoja ir ji to, toliau veiks po to, kai bus įkurta agentūra. Dėkuoju Jums už tai, kad trumpai ir aiškiai atsakėte į klausimą. Pana Koelio, ar norėtume dar pabaigai ką nors pasakyti? Ne. Taigi, baigime svarstyti šį klausimą, bent jau kuriam laikui. Ir toliau galime perėti prie 13 darbo atvarkės e, klausimo. Tai yra prie galimybės visuomeniai susipažinti su Europos parlamento tarybos ir komisijos dokumentais. Pirmiausia, suteiksime žodį pranešėjai, ponui Kešmanui. o po to pasisakys tarybos atstovai bei komisija. Pane Marklai Kašmanai, prašau. Jūs esate šioje salėje jau taip. Ačiū. Labai ačiū už tai, kad leidote man sugrįžti prie šio labai svarbaus klausimo. Ir džiaugiuosi, kad dabar galės svarstyti nauji komiteto nariai. Aš uh, užsiimu šio klausimu nuo 1998 metų. Ir man atrodo, kad aš visą gyvenimą dirbu ties šią temą ir netgi man atrodo, kad ir tęsiu šį darbą iki pat pensijos. Tiesiog norėčiau pranešti komiteto nariams, kad komitetas patvirtino savo poziciją dėl šio labai svarbus klausimo kovo mėnesį. Tuomet buvo nuspręsta nebaigti pirmojo svarstymo procedūros tam, kad parlamentas galėtų pasirinkti iš ko platesnio e, galimybių rato. Ir be to atrodo, kad nedėrėjo priimti tokio svarbaus sprendimo, baigiantis e, parlamento kadencijai. Ponas Busitil tikriausiai žino, kad jau daugelį metų uh, mes e, stebime, kaip taikomas yra reglamentas ir todėl dabar reikalaujame e, jį pakeisti. Ir savo reikalavimus mes grindžiame teismo sprendimais, kurie buvo labai svarbus ir didžioji dauguma, kurių yra su, e, susijusi su galimybė susipažinti su teisinio pobūdžio dokumentais. Komisija man ko gero neprikla, nepritars, tačiau tai e, parlamentui atrodė, kad komisijos pasiūlymas nebuvo žingsnis į priekį ir jis tikrai negalėjo pagerinti skaidrumo, kaip tik atvirkščiai. Komisijos pasiūlymas yra šiek tiek pakoreguotas ankstesnis reglamentas. Komisija pakeitė tik tai tai, kas jai atrodė taisytina. Ir jie atrodo, kad parlamentas turi pritarti šiems e, pakeitimams. Ir tai reiškia, kad nesilaikoma tarp institucinio susitarimo. Ir todėl mes reikalavome, kad e, šie dokumentai būtų pakeisti kur kas labiau nei siūlo komisija. Ir po to vyks balsavimas pagal pirmojo svarstymo procedūrą. Taigi dabar atsidūrime įdomioje situacijoje. Aš esu dėkingas komisijai bei tarybai ir ypatingai pirmininkaujančiai valstybei už jų bendradarbiavimą su manimi bei kitais kolegomis. Tačiau aš manau, kad mes turime, mums reikia pažangos, skubios pažangos keliose sritise. Mes jau kreipėmės į parlamento teisinę tarnybą tam, kad jis įvertintų komisijos pasiūlymą bei išnagrinėtų parlamento pakeitimus. Nes mes norime laikytis Lisabono sutarties dvasios. Nes tikėmės, kad ši sutartis bus ratifikuota iki 2009 metų pabaigos. Kodėl mes kreipėmės į teisės tarnybą? Na, mes išsakėme, mes žinome, kokia yra parlamento politinė pozicija. Be to buvo jau patikrintas teisinis pagrindas, abie nuomonės mūsų e, išsiskyrėm. Tarybos ir parlamento nuomonė šiuo klausimu yra e, tokia pat, tačiau komisija mano kitaip. Kodėl mums reikia skubios pažangos? Pirmiausia, dėl to, kad Lisabonos sutartis pirmiausia skirta tam, kad būtų sustiprinta demokratija bei padidintas skaidrumas. Šis parlamentas yra vienintelė tiesiogiai rinkama ES institucija, todėl jie turi veikti skaidriai. Mes e, puikiai žinome, kad e, pagal Lisabono sutartį mūsų parlamentai yra visiš, visiškai būtini. Tačiau net ir įsigaliojus šią sutarčiai vis, vis tiek atsiras teisinė tuštuma ir mes galėsime ją užpildyti. O ką, ką mes darysime su tomis agentūromis bei institucijomis, kurios turės būti įsteigtos pagal Lisabono sutartį ir, ir, ir kurios e, turės veikti skaidriai. Ir ką mes darysime su 255 straipsniu ir su reglamentu 1049-2001? Ką mes darysime su Europolu, su Eurojustu, su uh, duomenų apsaugos kontrolieriumi? Nes mes periname prie tre, trečio ramščio bei prie pagrindinių teisų hartijos. Taigi šį rytą norėčiau išgirsti komisijos nuomonę apie tai, kaip galima būtų užpildyti šią teisinę tuštumą ir kaip galima būtų tai padaryti kuo skubiau, bei norėčiau išgirsti pirmininkaučios šalies nuomonę. Aš manau, kad aukščiausių lygmenių reikia peržiūrėti reglamentą numeris 1049-2001 Įdomu būtų išgirsti ir šešėlinio pranešėjų nuomonę, kai kurie iš jų tik pradėjo studijuoti šį dosiją. Ir nebejoju, kad jiems bus įdomu sužinoti, kokia yra frakcijų nuomonė bei bendra šių klausimų svarstymo prieš istoriją. Taigi, nekantrai laukiu komisijos ir tarybos pasisakymų. Aš puikiai suprantu, kad komisija pati atsidūrė savotiškoje tuštumoje, nes e, dabartinė komisija puikiai supranta, kad e, ji baigė savo darbą ir visi laukia naujos komisijos. Aš pri, tai man primena vieną Britanijos politiką, kuris sakė, kad aš esu kaip e, aš nuo to sugrįšiu su savo nuomonė. Jeigu pirmą kartą ją nepritarsite, tai aš sugrįšiu e, vėl ir vėl ją pateiksiu. Taigi lauksiu komisijos tarybos nuomonį. Presidency. Ačiū. Pirmiausia, poniai Hilberg iš komisijos ateiksime žodį. Atsiprašau už tarybos. Okay, thank you. Uh, thank you very much for Ačiū labai kad pakvietėte pirmininkaujančią Švediją į šio komiteto posėdį. Mes ir praeitįje labai veiksmingai bendradarbiavome su Libe komitetu, rengdami šį mm, dokumentą, bendradarbiavome ir su pranešėjais. 2001 mm, e, metais iškelt Ta skaidrumo tema yra vienas iš pirmininkaujančios Švedijos prioritetų. Panas Kešmanas pakvietė mus į parlamentą. Ir turiu pasakyti, kad mes straipsnis po straipsnio peržiūrėjome šį reglamentą. Peržiūra dabar jau baigta. Vyko intensyvios diskusijos, kai kuriuos parlamento pakeitimus mes e, įtraukėme į dokumentą, o mes taryboje pritarėme kai kuriems parlamento pakeitimams, kai, kurie, kai kuriuos atmetėme. Negaliu pasakyti, kad mes suformulavome bendrą požiūrį, tačiau susidarėme įspūdį, ko nori parlamentas darbo grupėje buvo nuspręsta nukelti diskusijas, kol gausime daugiau informacijos apie tai, e, kaip šį pranešimą, šį dokumentą vertina Europos parlamentas. Mes laukiame informacijos, o šiuo metu pirmininkaujantį Švediją yra pasiruošusi dar kartą įsitraukti į diskusiją su jumis, ieškant atsakymo, kaip patobulinti reglamentą 1049-2001 metų, kaip pagerinti skaidrumą ir pagerinti piliečių prieigą prie Europos institucijų dokumentų. Mes vis dar laukiame Lisabono sutarties galutinio ratifikavimo ir Būtų įdomu iš komisijos sužinoti, kokie yra komisijos planai, kokiu pakeitimu reikės šiam reglamentui dėl įsigaliosiančios Lisabono sutarties. Ačiū. Thank you. Ačiū labai, o dabar žodis komisijai. Thank you, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Kešmanui Pirmiausia, leiskite komisijos vardu pasveikinti poną Kešmaną e, ir vėl paskirtą įrengti pranešimą šią temą. Jis labai ilgai dirbo šioje srityje ir dirbs toliau. Mums tai didelė pagalba. Tokiu būdu visoms trims institucijoms pavyks pasistumėti į priekį. Manau, kad diskusijos ir toliau bus veiksmingos. Turiu pasakyti, kad mes e, išnagrinėjome Kešmano pasiūlymą dėl e, pakeitimų susijusių su Lisabono sutartimi, ypač po to, kai Airijoje buvo pritarta Lisabono sutarčiai. Aišku, kad siekiama didesnio skaidrumo, didesnio aiškumo. Ir e, darydamasis šioje salėje matau, kad daug kas skaitė konvenciją ir e, daug kas teikė pakeitimus. Mes visi jaučiame, kad komisijos siekį atspindi ir e, parlamento pakeitimai. Taip pat atsižvelgiama ir į Nico sutarties nuostatas. Galimybė visuomenė susipažinti su institucijų dokumentais susijusi būtent su galimybė piliečiams susipažinti su dokumentais. Šiame pastate yra posėdžiauja naujos sudėties e, parlamentas ir ateityje jis tikriausia dirbs pagal naują sutartį. Tiesa, kaip e, bendradarbiaus ir dirbs pačios institucijos, e, yra kitas klausimas. Dabar mes kalbame apie um, teisę piliečiams susipažinti su institucijų dokumentais. Yra tarp institucinis susitarimas, kuris yra išlikęs ir Lisabono sutartyje, institucijos tikriausiai bendradarbiaus pagal jį. 2008 metų balandžio mėnesį komisija parengė savo pasiūlymą, remdamasi buvusios kadencijos parlamento pasiūlymų peržiūrėti šį reglamentą. Šis parlamento siekis mums taip pat yra artimas ir ta peržiūra vyks remiantis tarp institucinių susitarimų yra peržiūrimas reglamentas 1049 ir manau svarbiausia, kad piliečiai galėtų paskaityti ir susipažinti, kokios yra jų teisės. Todėl labai protinga yra sujungti visas nuostatas į re, vieną reglamentą. Yra numatyti tos skirtingos galimybės susipažinti ir tai yra geriausias žingsnis į priekį. Mes e, galime numatyti šią teisę susipažinti su dokumentais rezoliucijose ir kitose dokumentuose, tačiau geriausia tai padaryti per reglamentą. Mes nekalbame apie tai, kas bu, įvyko po Nico sutarties įsigalėjimo. Mes jau turime reglamentą numatantį prieigą prie dokumentų. Mes aštuonetą metų dirbame šioje srityje, o jūs kaip Europos parlamentas ir mes kartu su taryba taip pat sukaupėme ilgametę patirtį, kaip dirbama šioje srityje. Bendrai turiu pasakyti, kad šis reglamentas yra gan sėkmingas, e, gerai parengtas e, dokumentas. Mes sulaukėme daug e, prašymų susijusių su tuo vaidmeniu, kuris mums tenka. Ir 83 procentai visų prašymų buvo patenkinti. Aš nekalbu apie šimtą procentinį atsižvelgimą į jūsų e, prašymus. Čia remiamės ketvirtuoju sutarties straipsniu. Jūs e, žinote, kad komisija yra e, institucija prižiūrinti kartelinius susitarimus, kontroliuojanti konkurencijos teisės aktų laikymasi. Yra tam tikrų dokumentų, su kuriais visuomenė negalės susipažinti, niekas dėl to nebejoja. Teisingumo teismo praktika tai taip pat patvirtina. Taigi turiu pasakyti, kad pats reglamentas yra geras, tačiau atsižvelgia į parlamento pageidavimą, nusprendėme, kad reikėtų peržiūrėti reglamentą įtraukiant teismo praktikos sprendimus. įtraukiant ir kai kurių naujausių konvencijų reikalavimus. Atsižvelgdami į kovo mėnesio balsavimo rezultatus, taip pat į tarybos poziciją, mes nuolat aiškiname, kodėl pateikėme vienus ar kitus reglamento pakeitimus. Dabar turiu pasakyti, kad komisijos pasiūlymas pateiktas jums yra geras pasiūlymas, leidžiantis mums eiti į priekį. Tose pakeitimuose atsispindi kai kurie klausimai, reikia, dėl kurių reikia susitarti, pavyzdžiui, teismo praktika. Taip pat pakeitimais siekiama daugiau teisinio skaidrumo. Aš žinau, kad daug kalbėta šią temą. Diskusijos dar vyks tiek su jumis, tiek su taryba. Aišku, jūs galite pritarti ar nepritarti mūsų pakeitimams, tačiau mes džiaugiamės, kad bendriems tikslams buvo pritarta. Buvo pritarta ypač svarbiems pakeitimams. Svarbu pastebėti ir tai, kad daugelis komisijos pasiūlymų išliko ir tai yra mažas, tačiau svarbus žingsnelis į priekį, didinant e, institucijų darbo skaidrumą. Svarbus pakeitimas numatantis e, prievalę institucijoms paviešinti kai kuriuos e, teisės aktus. Kol kas ši prieiga yra ne visada garantuojama, o mes prašome, kad visoms institucijoms būtų numatyta teisin, teisiškai saistanti prievalė teikti prieigą. Pirmininkas pertraukė prašydamas paskubėti. Taigi komisija galvoja, kad pasiūlymas yra tinkamas, neprieštaraujantis ir Lisabono sutarties nuostatoms. Aišku, dar reikia daug nuveikti šioje srityje. Parlamento ir komisijos teisės tarnybos derina kai kuriuos e, kriterijus, ypač dėl galimybės priimti e, priimti šį dokumentą kartu su kitu dokumentu aktų paketu, tai atsispindi 15 straipsnėje ir taip mes siekiame didesnio skaidrumo. Dėkoju. Now, questions. Please mind the time limits. Mrs. Sommer. Dabar ponė Sommer. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Pranešėjas yra visiškai teisus keitėsi parlamento nariai, beveik pusė parlamento narių pasikeitė. Aš pati nesu nauja, tačiau esu nauja šiame komitete. Ir aš jau spėjau įsitikinti, kad šis dosie yra tikrai labai sudėtingas. Tiesa, turiu pripažinti, kad kadangi nebuvau šio komiteto narė, tai nesu e, labai susipažinusi su šiuo klausimu. Skaidrumas taip, tai yra tas principas, kuriam visi pritarame, piliečiai turi e, savo demokratinę teisę susipažinti su institucijos svarstomais dokumentais. Tačiau iškyla klausimas, kiek plati yra ta teisė kur baigėsi skaidrumas ir turėtų prasidėti duomenų apsauga. Ir vakar apie tai kalbėjome, kalbėjome apie asmens duomenų apsaugą. Vakar aš pirmą kartą atidžiau panagrinėjau šį pranešimą, panagrinėjau tai, kas buvo pritarta pirmojo svarstymo metu. Pavyzdžiui, analizuodama šeštąjį straipsnį, e, turiu pasakyti, kad e, labai nustabau, nes šį straipsnį galima interpretuoti taip, kad bet kokio posėdžio protokolai turėtų būti skelbiami viešai. Mano supratimu, tai yra absoliučiai ginčytinas dalykas. Mano supratimu, e, tokia prieiga reikštų ir didesnę administracinę naštą. Man tiesiog svaiksta galva, pamaščius apie tai, kad, pavyzdžiui, mano nacionalinės delegacijos posėdžių protokolai taip pat turės būti skelbiami viešai, taip užtikrinant prieigą mūsų piliečiams. O kaip bus su lauškais, kuriuos gauna parlamento nariai arba kurie e, su laiškais, kuriuos mūsų parlamento nariai patys įsiunčia. O kaip su elektroniniais laiškeliais? Aš bent jau taip interpretuoju šį šeštąjį straipsnį. Galbūt kai kurios šios straipsnio formuluotės yra perdėm bendros. Septintasis straipsnis - tai yra žvilgsnis į valstybės nares. Šis straipsnis, mano supratimu, atima kai kurias teisės iš nacionalinių parlamentų. Mes tarsi turime nut sutarti, kad ir e, nacionaliniai parlamentai turėtų garantuoti tokią pačią prieigą prie savo dokumentų. Tuo tarpu, jei jie kai kurių savo dokumentų neskelbia viešai, jie turi tokį savo sprendimą pagrysti. Tačiau kas pagaliau priims tą galutinį sprendimą, su kuriais dokumentais visuomenė gali susipažinti, o su kuriais ne. Gali būti, kad aš ne visiškai šimtų procentų supratau E, kas sakoma vienai, viename ar kitame straipsnėje, tačiau bent jau aš interpretuoju tą dokumentą po pirmojo svarstymo balsavimo. Ypač todėl, kad mūsų parlamentas dabar yra naujasis parlamentas su naujais nariais, manau, kad ir kitiems parlamento nariams iškils panašių klausimų. Ar naujasis, naujos kadencijos parlamentas neturėtų teisės dar kartą kartuoti, kartoti pirmojo svarstymo. Mesgi čia turime parengti peržiūrėtą reglamentą. Čia nėra tik nuomonė. Ar mes turėtume antrojo svarstymo metu remtis tarybos poziciją. Aišku, galime teikti pakeitimus, tačiau tie pakeitimai bus nebūtinai mūsų. Tai bus tie pakeitimai, kurie buvo pateikti praėjusios parlamento kadencijos metu. Ar mes galime teikti naujų pakeitimų? Mano supratimu, naujos kadencijos parlamentui teko sunki dalė. Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į 59-ąjį darbo tvarkos taisyklių straipsnį čia yra numatyta, kad pirmasis svarstymas naujos kadencijos parlamentui gali būti kartojamas. Iš esmės aš galvoju, kad daugelis pasvarstymų yra pagristi. Tad dar vienas dalykas - Lisabono sutartis. Ji dar neįsigaliojo, airiai jai pritarė, tačiau dabar čekai turi ratifikuoti šią sutartį. Neaišku, kiek ilgai tas procesas užtruks, vėliau tikriausiai stabdys Junktinė karalystė. Man iškilo toks klausimas, ar prasminga ant, eiti į antrąjį svarstymą dar neįsigaliojus Lisabonos sutarčiai gali taip atsitikti, kad jau antrojo svarstymo metu pavyks susitarti. Galbūt būtų protingiau palaukti. Įdomu, kokia pranešėjo pozicija šioje srityje. Noriu padėkoti pranešėjui už glaudų bendradarbiavimą su šešėlinės pranešėjais. Aš visiškai pritariu, kad šis pranešimas ir pats reglamentas yra labai svarbus tiek visuomenė, tiek parlamentui, tiek nacionaliniams parlamentams, tiek na ES institucijoms. Noriu atsiprašyti jūsų, aš turiu jau eiti, matau, kad mm, Aš būsiu informuota, nes dar lieka mano asistentų šioje salėje. Dėkuoju. Mrs. Autala, please. Kiitos puheenjohtaja. Pone Otela, labai ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti kaip žaliųjų šešėlinė pranešėja. Kaip ir ponas Kešmanas, e, turiu patirties šioje srityje, kadangi prieš e, tai esu rengusi panašų pranešimą šiuo temu. Aš tikiuosi, kad švediai pirmininkaujant gausime, galime gauti gerų rezultatų, tačiau yra tam tikrų problemų, e, ne visi, pavyzdžiui, apibrėžimai yra pakankamai skaidrus. Bet jau Europos teisingumo teismas yra pabrėžęs, kad ES turi siekti maksimalaus skaidrumo. Tai yra labai svarbu. Aš nemanau, kad kas nors iš mūsų norėtų parvažiuoti namo ir pasakyti rinkėjams, jog ES nusprendė atsitraukti nuo savo pozicijų ir sušvelninti pasiūlymus. Mes turime tą pasakyti, turime pasakyti, kad komisija pateikė pasiūlymą, kuris susijęs ne tik su kodifikavimu, bet ir tai, kad juos siekiama pakeisti teisės aktus. Tokiu būdu Europos teisingumo e, teismo pasiūlymai dėl skaidrumo neliks nepastebėti sprendimo projektas, man atrodo, kad e, keista, jog mes e, iki šiol galėjome dar dirbti. Komisijos pasiūlymė dar reikia pasižiūrėti į teisinę padėtį, reikia pasižiūrėti į Lisabono sutartį. Manau, kad pranešėjas e, žengia teisinga linkme šiuose trišalėse diskusijose su komisija ir su Švedė, kaip pirmininkaujančia šalimi. Bet aš norėčiau pasiaiškinti kai kuriuos dalykus išdėstytus nuomonė, galbūt yra tam tikrų nesusipratimų ir gal e, reikėtų ponės Somer patikinti. Nemanau, kad parlamento nacionalinės delegacijos privalės e, renkti ataskaitas. Mes kalbame apie institucijas institucijas, kurios per pastaruosius aštuonerius metus turėjo įgyvendinti reglamentą. Nėra čia nieko baisaus, man atrodo, galime e, pasie užtikrinti skaidrumą ir įtraukti visas institucijas. Ponas Lopes Aguilar e, kreipėsi į teisinę tarnybą, kad gautume atsakymus į kai kuriuos savo klausimus. Noriu paminėti keletą iš tų klausimų. Pavyzdžiui, kaip komisija ketina pasižiūrėti į teisės aktus. Pagal Suomijos konstituciją teisės aktas yra bet kas, e, kas susijęs su piliečių teisėmis ir pareigomis. Bet komisija sako, e, Teisės aktai yra tik tai tie, kurie priimami pagal bendro sprendimo procedūrą. E, dar reikia pasižiūrėti į Lisabonos sutarties poveikį ir įdomu, ką pasakys teisinės tarnybos šiuo klausimu. Mes jau vėluojame, taigi aš jūsų meldžiu kalbėti trumpai. Ponas Dejong, o paskui ponas Perilio, teisinės tarnybos atstovas. Bet dabar ponas Dejong. Ačiū, ponia pirmininkė, trumpai. Man atrodo, kad mes neturėtume sumenkinti šių pastangų svarbus. Parlamento rinkimų metu matėme, kad e, žmonės nepasitikė mumis iš dalies dėl to, kad sprendimų prieimimo procesas institucijose, pirmiausia galvoju apie tarybą ir komisiją, yra tarsi juodoji dėžė daugeliu žmonių. Aišku, aš e, esu naujas komiteto ir parlamento narys, aš nenorėčiau trukdyti visam procesui, tačiau manau, kad turime prisiminti, jog ši e, sritis yra svarbi ir reikia iš naujo pasižiūrėti į ją. E, bijau, kad nepritariu kolegiai poniai Somer, ta prasme, kad e, sutartis bus labiau ribojanti, man atrodo atvirkščiai. Ir mane labai nuvylė tai, kad pranešėjas pasakė, jog komisija e, nebėra, nebeslaiko tokios griežtos pozicijos kaip anksčiau. E, reglamente reikia kalbėti apie tai, kad prašymai turi būti labai konkretus. Tai iš dalies yra problema. Jeigu nori bendrauti tiesiai su piliečiais, ar pilietis, jeigu nori E, sužino, ką nors sužinoti, jis turi klausti labai konkrečiai. Pavyzdžiui, aš kaip pilietis galbūt noriu sužinoti, kas vyksta dėl klimato kaitos ar Europole. Bet klausimai galbūt nebus labai specifiniai. E, mes mano šalyje, Olandijoje, esame e, susipažinę su tam tikra tvarka žmonės pateikė klausimus galbūt netokius konkrečius, kad išsiaiškintų tai, kas jiems rūpi. Ir čia galbūt reikėtų galvoti, kaip išsivaduoti iš tos juodosios dėžės aplinkos savo pasiūlyme. GUE NGL jūs parems. Dabar, kaip sakiau, parlamento teisinė tarnyba norėtų pasisakyti, kadangi buvo iškelta klausimų. Aš pats esu parašęs laišką, išdėščiau konkrečius klausimus teisiniai tarnybai, taigi gal ponas Perilio pasi, pasisakys dabar. Dėkui, ponas pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau patvirtinti tai, ką pradžioje sakė e, Maiklas Kešminas. Net kai aš buvau mažas pradinėje mokykloje, labai gerai prisimenu, kad prie įėjimo į klasę buvo parašyta uh, Skaidrumas yra demokratija, pasirašo Michaelas Kešmanas. Taigi, e, tokį galiu pasakojimą apie Michaelą Kešmaną pasakyti. Jeigu Michaelas e, dar prisimintų poną Maksą, e, E, tai prisiminsime, kad jisai buvo e, labai geras stalo tenisininkas ir jis e, stalo teniso ping-pongo politiką dar prieš Niksoną įvedė ryšiams su Kinija palaikyti. Aš noriu pasakyti, kad esame mes pateikė klausimų tam tikrų komisijai ir dabar nesutinku su tuo, kad e, viskas yra e, parlamento rankose. Pirmiausia, dėl to, ką reikia pasakyti dėl reglamento 1049. Ponas Kešmanas siūlo tam tikrus veiksmus. Pavyzdžiui, surenkti trialogą aukšto lygio. Galbūt tai būtų geras būdas E, dirbti, peržiūrint šį reglamentą. Buvo iškelta keletas klausimų ir galbūt jums įdomu išgirsti kai ką dėl jų pirmininkė. Pirmiausia, galimybė iš naujo pateikti pakeitimus patvirtintus kovą per sesiją ir galbūt e, kai ką iš naujo pasiūlyti per, kas buvo svarstama per pirmą svarstymą, bet aš noriu pasakyti, kad pirmo svarstymo parlamente nebuvo. Vyko tik tai pakeitimų patvirtinimas. Ir be to komisijos narys tuo metu išreiškė savo poziciją dėl tų pakeitimų. Taigi aš manau, kad dabar nebėra poreikio patvirtinti kažką, ko nepatvirtino per pirmąjį svarstymą. Europos parlamentas. Ar pradėti aukšto lygio trialogą tarp tarybos komisijos ir parlamento? E, teisinė tarnyba e, parašys Jums atsakymą į Jūsų pateiktus laiškus ir norėčiau Jums už tai padėkoti. Dabar e, suteiksiu žodį pranešėjui ponui Kešmanui. Ačiū pirmininkė, trumpai noriu padėkoti visiems pasisakiusiems. Apmaudu, kad ponė Somer išėjo. Ji E, labai ilgai kalbėjo ir aš su ją tiesiai pasišnekėsiu. Bet norėčiau patikinti jūs ir ją. Ir ponė e, Buzutil, aš visuomet jūs noriu patikinti, tai yra mano vienas iš gyvenimo tikslų. Jungtinė karalystė yra ratifikavusi Lisabonos sutartį. Neklausykite koridorinių gandų ir bulvarnės spaudos e, gandų E, įstatymo projektas patvirtintas tampa įstatymu. Tam, kad viskas būtų atmesta, reikia pateikti naują pasiūlymą parlamente, kad tai atsitiktų, e, tai jau Britanija, Junktinė karalystė turėtų dėrėtis ne dėl Lisabono starties, o dėl pastraukimo iš ES. Taigi, pirmiausia, žiūrėkime į faktus faktai yra tokie. Nevyko pirmasis svarstymas dėl šio pasiūlymo, dėl to, kad mes ne, nusprendėme nerenkti jo. Mano geras draugas iš e, teisinės tarnybos e, pasisakė labai gerai, aš jam pritariu, ypač kai jisai viską gražiai pasakė apie mane. Mes už šešėlinės pranešėjus turėtume uh, užtikrinti, kad e, dezinformacija, kurią labai gudriai įdėgė komisija prieš mūsų balsavimą, mes turime daryti viską, kad užkirstume kelią tai e, dezinformacijai. Pasižiūrėkime į 6-7 straipsnį, mes galime atremti jų smūgį ir tai užsitikrinti. Trialogas, galbūt tai geras būdas e, žengti priekį, bet galbūt judėkime dviem kryptimis. Pavyzdžiui, galime pateikti lapkričio sesijoje žodinį klausimą komisiją. Komisijai tai padalys mūsų nuomonę, kaip kad buvo praeitą kartą, bet politika yra tokia, reikia siekti, kad tavo argumentai laimėtų ir mes turime galvoti apie piliečius. Dėl to aš noriu dar kartą patikinti jūs, ponia Buzutilai. No to... Dėkuoju. Panašu, kad niekas daugiau nenori sugrįžti prie šio klausimo. Puiku. Viena, vienas, viena kalbėtoja. Ačiū, pirmininkė. Visiškai pritariu tam, ką pasakė ponas Kešminas. Manau, kad mes turime paprašyti teisinės tarnybos pateikti mums paaiškinimus ypač atsižvelgiant tai, kad šis, šie dokumentai yra susijęs Lisabono sutartimi. Bet aš manau, kad steigiant šią agentūrą būtina laikytis minėtų reglamento ir jame nurodo to skaidrumo reikalavimo. Šiandien, manau, mes turime aiškiai pasakyti, kad Europos parlamentas neketina trauktis ir neketina atsimti savo reikalavimų dėl šio reglamento. Mes norime daugiau skaidrumo, o ne mažiau. Ir labiausiai mums rūpi tarptautiniai susitarimai, tokie kaip, pavyzdžiui, SWIFT arba prašymas e, naudotis saugomų duomenų failais. Ir aš kalbu apie, pirmiausia, apie Libiją, apie kitas šalis. Panas Busitelis, e, dėkoju už tai, kad e, buvo atsižvelgta mano pastaba. Antra, aš manau, kad mums reikia susitikti su šešėliniais pranešėjais tam, kad galėtume apsispręsti, ką reikėtų daryti toliau. Nes akivaizdu, kad yra kažkokių neaiškumų ir reikia juos įspręsti. Nebijoju, kad vadovaujant Maiklui bei padedant šešėliniams pranešėjams mes sugebėsime pastumti šį dosiją į priekį. Dėkuoju. Ar dėl pirmininkaujančios šalies komisijos atstovai norėtų ką nors pasakyti, pakomentuoti kaip nors pranešėjo poziciją? Ponas Kešminai. Ne, nieko, ponė pirmininkė, nebegaliu daugiau pridurti. Galiu tik tai pasakyti, kad mums reikia darbo grupės, kurioje dirbtų šešėliniai pranešėjai kartu su manim. Ir manau, kad lapkričio plenarinėje sesijoje reikėtų svarstyti šį klausimą, šį pranešimą atsižvelgiant į teisinės tarnybos nuomonę. Ar visi pritarite tam, kad mes dirbtumėme taip, kaip pasiūlė ponas Kešminas, kad taip ir turime pasielgti, kaip jis sakė, kad turime, susi, turime leisti šešėliniams pranešėjams dirbti su ponu Kešminu ir po to uh, paprašyti teisinės tarnybos nuomonės. Taigi, toliau galime pereiti prie 14 darbo tvarkės punkto, kuris yra susijęs su trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirsdami išorės sienas privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas sąrašų. Diskusijos vyko praeitais, praeitą savaitę Mūsų pranešėjai Tanja Fajon lankėsi Sarajeve praeitą ketvirtadienį, penktadienį. Ji mums papasakos apie šį vizitą ir pat užklausysime tarybos ir komisijos atstovus. Taigi, prašau, Tanja. Tai pirmininkė, dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau Jums pasakyti, kad šį rytą vyko labai įdomios diskusijos Užsienio reikalų komitete. Šis komitetas balsavo dėl nuomonės, uh, kurią parengė Sara Latford. Mes puikiai bendradarbiavome. 51 komiteto narys pritarė šiai nuomoniai, kuri bus pridėta prie mano rengiamo pranešimo dėl vakarų Balkanų tu labai džiaugiuosi, kadangi aš manau, kad tai atveria duris tolesniems veiksmams. Pranešimas e, netrukus pasieks plenarinį posėdį ir jo tikslas yra įtraukti į, lai, į laikinai sąrašą Bosniją, Hercegoviną ir Albaniją. Ir nebejoju, kad šios šalis netrukus e, įvykdys visus keliamus reikalavimus. Praeitą savaitę lankiausi Sarajeve. Sarai, ir norėčiau Jums apie tai papasakoti. Dvi dienas praleido šiame mieste, buvo sustikus su įvairiais vyriausybės atstovais, kurie man papasakojo apie tai, kad jie per kelias savaitės sugebėjo įvykdyti beveik 90 procentų visų jiems keliamų reikalavimų. Galiu tik tai pasakyti, kad akivaizdu, kad e, jie turi vieną bendrą tikslą. Tai yra pasiekti, kad e, e, Vakarų Balkanų šalims būtų panaikintos vizos. Komisija patikė savo pasiūlymą Liepos mėnesį. Ir dėl šio pasiūlymo Bosnija ir Hercegovina atsidūrė sudėtingoje situacijoje. Po savo apsilankimo šalyje aš galiu pasakyti, kad uh, tai dar labiau apsunkino politinę situaciją, kuri ir taip yra labai sudėtinga. Ir jei mes e, nenusiusime tinkamos žinios šios šalies e, vyriausybei, kuri labai daug darbavosi pastaraisiais metais, kovodama su terorizmu, su pinigų plovimu, tai bus tikrai labai gaila vienas iš dalykų, kurį liko ir spręsti, tai yra susitarimas dėl e, policijos duomenų perdavimo. Kitą savaitę ketinama pradėti išdavinėti biometrinius pasus. Tokių pasų, manoma, bus išduota 65 tūkstančiai. 65 tūkstančiai, atsiprašau. Komisijoje praeitą savaitę vyko pasitarimas šiuo klausimu, kuriame buvo nuspręsta, kad Bosnija ir Hercegovina padarė didžiulę pažangą. Ir manau, kad dabar atėjo laikas mums įtraukti šias šalis į laikinai baltąjį sąrašą ir po tai reikštų, kad kai jie įvykdys visus reikalavimus, mes galėsime nedelsdami iš karto panaikinti vizas, e, vizų reikalavimus šiems šių šalių piliečiams. Šiandien kalbėsime ir apie Kosovą. Todėl norėčiau pasakyti, kad uh, Kosovo klausimas yra itin jautrus ir turime atsižvelgti į visų narių nuomonę. Būtent todėl mes ir pradėjome diskusiją su šešėliniais pranešėjais, ypatingai su Sara Latford. Dėkoju visiems kolegoms už jų pagalbą, už jų norą bendradarbiauti. Tik tai norėčiau dar kartą atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Šiame pranešime kalbame apie šalis, kurioms nėra, uh, kurioms neketinama panaikinti vizų. Ir turime galvoti apie tai, kaip Kosovo gyventojams taip pat galima būtų panaikinti vizų reikalavimus. Nemažai kas bandė su manim susisiekti kai aš buvau Sarajeve ir jie man pasakojo apie tai, kad politinė situacija yra labai sudėtinga ir kad jiems reikia mūsų pagalbos. Studentai man parašė laišką, kuriame jie kalbėjo apie problemas, kuriame susiduria savo mieste, kuris yra visai šalia uh, Slovenijos sienos. Aš esu iš Slovenijos ir aš uh, puikiai žinau, kad nemažai jaunų žmonių draugauja per sieną. Ir apmaudu, kad kai kas iš šių žmonių galės netrukus keliauti ES be vizų, o jų draugai bus įkalinti savo šalyje. Ačiū už tai, kad pateikėte naują informaciją apie Albaniją ir Bosniją. O dabar suteiksime žodį komisijai, komisijos atstovams. No? Yeah, uh... Prašom, prisistatykite. Aš norėčiau pasakyti, kad mes gavome visą informaciją Ir tos valstybės, kurios nebuvo įtrauktos į Liepos mėnesio pasiūlymą, Bosnija ir Albanija bus dar kartą e, svarstamos. Svarstysime ir galimybę supaprastinti vizų režimą kai kurioms valstybėms. Komisija gali patvirtinti, kad mes prieš keletą dienų Gavome pranešimą apie situaciją Bosnijoje ir Albanijoje dėl supaprastintų vizų režimo. Ir turime pasakyti, kad konstatavome pažangą, kaip tai akcentavo ir ponia Fajon. O kalbant apie reformas, ir numatytų gairių laikymasi, turime pasakyti, kad mes dar vertinsime pažangos ataskaitas ir situaciją abiejose valstybėse. Paskutinę rugsėjo savaitę e, sulaukėme ataskaitų ir mes norime akcentuoti, kad svarbu ne pats vertinimas, bet uh, gairių įgyvendinimas. Užsienio reikalų komitetas išreiškė teigiamą poziciją šių klausimų atžvilgių. Mes sulaukėme didelės paramos iš šio komiteto, o prieš keletą minučių sulaukėme patvirtinimo, kad komisijos mm, politinė kryptis kryptis yra primtina parlamentui. Mes ir toliau tikrinsime, ar atitinkamos valstybės tinkamai įgyvendina mūsų gairės. Mes pabaigėme renkti pranešimą. O dėl Bosnijos ir Albanijos. Gavome reikiamą informaciją iš e, Serbijos ir Juotkalnijos. Tokios informacijos lauksime. Belgradas ir Podgorica teiks visą reikiamą informaciją. Taigi, Ateinančią savaitę vyks e, misijos atitinkamuose valstybėse ir mes ten patikrinsime, ar valstybės laikosi nurodytų reikalavimų. O lapkričio pabaigoje svarstysime, ar reikia papildomo Jotkalnijos ir Serbijos vertinimo. Tiek norėjau pasakyti, jei kas nors norėtų užduoti klausimus, juos atsakysiu. Ačiū. Mes dabar turime kalbėtojų sąrašą, ponia Koraca Bild. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš esu Libe komiteto šešėlinė pranešėja ir pritariu mano kolegiai Tanjai, kad Ypač Bosnijoje buvo pasiekta didelės pažangos. Aš e, pati e, kalbėjau su įgaliotiniu Bosnijos klausimais ir tikrai e, svarbu, kad ši valstybė dar didelės pažangos. noriu pasakyti, kad mūsų požiūris yra tas pats. Mes taip pat norime, kaip įmanoma, pagreitinti um, laisvą vizų išdavimą Albanijai, buvusiai Jugoslavijos Respublikai, Makedonijai, Juotkalnyjai ir Bosnijai ir Hercegovinai. Mes norime būti garbingi, nenorime nuvilti žmonių, nenorime jiems pasakyti, atvykite tada, kai būsite pasiruošę. E, pirmajame ir antrajame priedė išdėstyti reikalavimai, reikalavimai yra politinio pobūdžio, tačiau jūs negalite būti abiejuose sąrašuose ir neigiamajame sąraše ir teigiamajame sąraše. Turėtume būti teisingi, turime siūsti tinkamą žinę gyventojams. Turime pasakyti, kad jei bus laikomasi tam tikrų reikalavimų, jie gali atvykti į mūsų valstybės be vizų. Kitas dalykas, turime realiai žiūrėti į situaciją. Tarybai turėtume pateikti tinkamą pasiūlymą tokį, kuriam taryba galėtų pritarti. Jeigu pateiksime tokį pasiūlymą, kuriam taryba nepritars, tai nieko gero nepasieksime. Ir tai akcentuoja ir pranešėja. Parlamentas turėtų parengti teigiamą pranešimą ir tuomet taryba parengs atitinkamą reglamentą, kuriuo bus numatomas bevizis režimas. Taigi mes norime pagreitinti procesus, norime, kad komisija kuo greičiau atliktų savo įvertinimą. Ir kaip tik tuo metu, kai konstatuosime, kad valstybės laikosi visų gairių, tuomet galime suteikti bevizį režimą atitinkamams valstybėms turime kalbėti apie teisiškai pagristus ir protingus metodus. Turime siūsti vienareikšmišką žinutę Bosnijai, Jotkalnyjai, Serbijai ir buvusiai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai. Noriu padėkoti už bendradarbiavimą pranešėjai. Really... Kita kalbėtoja, ačiū, labai džiaugiuosi galėdama pratesti šią diskusiją. Norėčiau, kad mes nepamirštume, jog šis sprendimas yra ne tik techninis ar teisinis sprendimas, tai yra labai politizuotas sprendimas, visi turbūt sutinka su tuo. Ir mes turime nepamiršti, jog stabilumas vakarų Balts Balkanuose turi būti labai rūpimas klausimas ES. Tai ne tik vizų dalykas, bet ir klausimas susijęs su ES interesais. Jeigu mes neparensime Tanės pasiūlymų, tai sukursime labai e, ryškės takoskiras tarp e, bevizio režimo, vizų režimo supaprastinimo ir e, vizų režimo. Tane e, pasakojo, ką jį patyrė apsilankiusi Sarajeve, o komisija yra pateikusi ataskaitas apie Bosniją, Hercegoviną ir Albaniją tos dvi šalys yra pasiekę daug pažangos. Jos yra labai arti prie kažko, kam taikomas bevizis režimas. Taigi politinis signalas būtų labai uh, skirtingas, jeigu mes garantuosime bevizį režimą vienoms šalims, o kitoms sakysime palaukti, net ir toms, kurios vykdo visus kriterijus. Kiek aš suprantu, turime galvoti apie tą e, tesinį, negu uh, po grupuoti šalis 3 ir 2. Kai šalis įvykdo kriterijus, jos gali iškart prisijungti prie bevizio režimo, tai turėtų iškart įsigalioti. Man atrodo, kad reikia atsižvelgti ir į motivuojantį ar demotivuojantį veiksnį. Ir aš čia dar kartą pakartosiu regiono stabilumą. Mes taip žinome, kad padėtis gali tapti nestibale labai greitai ir uh, Dėl to reikia galvoti apie šius dalykus ir aš remiu Tane ir jos pasiūlymą. Mes turime e, galvoti apie tas e, takoskiras, bet ir nepamiršti, kad ta šalis, tom šalims reikia padėti ir kažkaip priartinti jas prie ES. Dėkuoju, ponė Latford. Ačiū, pirmininkė. Tai ir politinis, ir techninis sprendimas bevizis režimas vakarų Balkano valstybėms. Aš jokių būdų nenorėčiau pasakyti, kad kas nors bando sumaišyti, sumakaluoti kriterijus. Egzistuoja kriterijai dėl sienų apsaugos, dokumentų, teisės saugos ir niekas nenori, aš tą noriu aiškiai pasakyti, niekas nenori, kad kažkas e, imtų ir suplaktų visus kriterijus. Dėl politinio sprendimo turime galvoti, ar mes pasiūsime signalą, kad neegzistuoja barjerų siekiant bevizio režimo išskyrus kriterijų tenkinimą. Man regis, atsakymas būtų taip, turime pasiūsti tokį signalą. Aš dar norėčiau pasakyti, kad užsienio reikalų komitete buvo nutarta pritarti mano nuomoniai 51 balsuojant už, 8 e, prieš, įskaitant EPP paramą. Taigi, e, Daugelis frakcijų remia tokį požiūrį. Ir dabar, ponė Kratse Bild, noriu pasakyti kai ką. Mes kalbame apie tai, kad reikia penkias visas vakarų Balkanų valstybės įtraukti į vieną e, teisinę priemonę, bet turime stebėti, kaip įgyvendinami reikalavimai. Ir Nuo to priklaus, kada ša, to šalis ar vyriausybės sugebės įvykdyti standartus, reikalavimus ir kada komisija galės pasakyti taip, jau jūs viską padarėte. Tai ne to šalis, o komisija turi galėti pasakyti, kad visos sąlygos įvykdytos. Aš e, turiu klausimą komisijai ir pirmininkaujančiai valstybei. E, gal jūs galite čia padėti, nors jums gal nepatinka žvaigždutės principas, uh, bet galbūt mes galime ar taryboje rasti tam tikrą būdą, kaip galima gražinti tą klausimą svarstyti tarybai. Kitais metais komisija gali pateikti visiškai naują pasiūlymą. Jeigu mums nepasiseks, tada vyks naujas procesas, reikės konsultuoti parlamentą, taryba tada vėl, komisija turės grįžti į tarybą ir taip toliau. Ir mes geriau galvokime apie vieną teisinę priemonę, bet apie tai, kad negalima susilpninti kriterijų. Reikia galvoti apie konkrečias šalis, perkelti e, dėmesį joms, tada jų vyriausybės ga, suvoks, kad jos galės susitikrinti be vizį režimą tada, kai įvykdys kriterijus. Tai yra toks skirtumas. Mes kalbame apie teisinę struktūrą, o ne apie kriterijų susilpninimą. Taip, yra e, problema, kurios sprendimas e, reikalauja kitų dviejų institucijų pagalbos tai galbūt galite padėti mums rasti ką nors geriau, tačiau mes turime padaryti esminį pasirinkimą. E, vargu, ar reikia bekartoti, kad mes visi siekime to paties tikslo, bet yra du būdai, kaip jį pasiekti ir jų nesuplakime. Pone Fojon ir aš galvojame vienodai ir, kaip sakiau, užsienio reikalų komitetas 51 prieš 8 e, paremė mano pasiūlymą viską padaryti pagal vieną teisinę priemonę. Aš komisijos taip pat norėjau kai ką paklausti. E, buvo minimi Bosnijos, Hercegovinos ir Albanijos e, ataskaitos, komisija vertins šias ataskaitas. Taip pat e, buvo kalbama apie misijas vietoje, kada bus surenktos tos misijos. E, AFET komitete vienu pakeitimu buvo paremta mano mintis, kad kai gausime komisijos vertimą dėl šalių, kurioms iškart negalime suteikti, e, E, bevizio e, režimo, tai būtų naudinga, jeigu komisija ne tik tai būtų aktyvi vertindama, bet ir vykdama misijas vietoje, tai galbūt ji galėtų pasakyti, kada bus surinktos tos dvi misijos į tas dvi šalis. Ir aš dar norėjau pasakyti vieną dalyką dėl Kosovo. Kaip ponia Ferejon, aš taip pat galvoju, kad mes Turime galvoti, jog geriausias būdas yra pragmatiškas požiūris siekia ir reikia nustatyti vizų liberalizavimo planą. Žinome, kokios yra problemos ir formulė, kurią paremė AFET, yra ta, kad nereikia e, čia e, pakengti valstybių narių ar valstybių kompetencijai pripažinti Kosovo nepriklausomybę. 22 šalis pripažino ir dėl to keičiasi mūsų požiūris į tai, ar tai yra jungtinių tautų protektoratas. Galbūt komisija čia galėtų mums padėti e, suformuluoti teisiškai teisingą e, tekstą, sąlygas dėl statuso ar panašiai. Mes čia norėtume pamatyti komisijos teisinės, administracinės ekspertizės ir pagalbos. Taip pat norėtume pagalbos. E, e, pritarė tam AFET komitetas ir tikiuosi, kad šis komitetas pritars tam pasiūlymui. E, Pone Kratsa Bilt tikriausiai sutelks EPP frakcijos daugumą, E, ir noriu, kad būtų pritarta mūsų dabartiniam pasiūlymui ir ne padaryti taip, kad kažkas galės naudotis e, bevizių režimu, kuris bus e, įvestas tarsi prie, per užpakalinės duris. Aš turiu galvoj Bosniją, Hercegoviną ir Albaniją. Jos turi žinoti, kad turi įvykdyti kriterijus. Ir tą reikia aiškiai pasakyti, kai tik jos vykdys kriterijus, tada joms bus e, suteiktas bevizis režimas. Ir aš e, norėčiau, kad komisija ir pirmininkaujantis šalis e, paremtų mus dėl šio prožiūrio. Ir jeigu yra kokiu nors techninių ar teisinių problemų e, dėl formuluočių, tai galbūt jie gali mums padėti. Mums visiems žinoma, kad ponė Latvart parengė nuomonės projektą, kuris buvo pateiktas Užsienio e, reikalų komitetui, bei, kuris, e, bei kuri bus pridėta prie šio labai sudėtingo dabar svarstumo klausimo. Da, darbą turėsime baigti pusę pirmos, o dar nemažai kas nori pasisakyti. Todėl dar kartą norėčiau paprašyti visų, kad laikytis jums skirto laiko. Pone Ernst. Dėkoju. Aš esu savo frakcijos šešėlinė pranešėja ir norėčiau padėkoti poniai Fajon. Esu kilusi iš rytų Vokietijos ir puikiai suprantu šio pasiūlymo svarbą. Labai gerai suprantu, kodėl šis klausimas yra toks aktuolus ir toms šalims, kuriuoms jis bus taikomas, kadangi jos uh, nori ištrūkti iš praeities ir žengti į ateitį. Džiaugiuosi, kad kalbama apie Albaniją. Kalbant apie Kosovą, turiu pasakyti, kad nesvarbu, kaip suformuluosime, tačiau turime palikti galimybę Kosovui. Noriu paprašyti komisijos dar kartą persvarstyti savo poziciją ir galbūt atsižvelgti ir į kitų valstybių uh, kontekstą. Taip pat noriu paprašyti pabrėžti apie dialogo dėl supaprastinto vizų režimo įvedimo pradžią su Kosovu. Nes mano supratimu labai svarbu paminėti būtent galimų diskusijų ar darybų pradžią. Tai yra labai svarbu tiems žmonėms, kurie ten gyvena. Uh, Turėtume signalizuoti, kad esame pasiruošę atverti savo sienas. Tai yra itin svarbu ten gyvenantiems žmonėms. Tai mano labai nuoširdus e, ir labai svarbus prašymas. Mes visiškai pritarėme bet kokiai formuluotėjai, kokią pasiūlys komisija, tačiau svarbu būtent akcentuoti tą galimybę. Mrs. Danoka. Pane Ždanoka. Pirmininkė, pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Mes pritarėme pranešėjos pozicijai, mes jau savo nuomonę išsakėme rugsėjo plenarinėme posėdėje kai buvo svarstomas šis pranešimas. Kaip žaliųjų frakcijos e, atstovė, norėčiau priminti Jums apie svarbą, e, kurią mūsų manimų būtina priskirti biometriniams, biometriniams duomenims. Ir mes tikimės, kad e, viskas vyks kur kas greičiau nei planuojama. Mes pateikėme pakeitimus, mes puikiai žinome, jog esame mažuma. Tokia pat e, padėtyje buvome, kai svarstėme vizų naikinimo klausimą Serbijai. Mes tiesiog norime dar kartą pasakyti, kad e, pažangos svarbiausias pažangos vertinimo kriterijus tai yra gebėjimas e, spausdinti biometrinius pasus. Ir dėkuoju poniai Latvart už jos nuomonę, kurią ji pateikė Užsienio reikalų komitetui. Dėkuoju, ponas Bonds. Pirmininkė, laisvos ir demokratiškos Europos frakcija nepritarė pranešėjai. Ir aš jums paaiškinsiu, kodėl. Bosnija yra šalis, kurioje musulmonų lyderis nori, kad širiato teisė būtų įrašyta į konstituciją. Be to jis e, palaiko ir teroristus. Aš kalbu tų Europos piliečių, kurie nori, kad mes juos apsaugotume nuo tokių teroristų vardų. Ir mes manome, kad mes turime saugoti savo kultūros vertybės ir būtent todėl mes pasisakome prieš šį pasiūlymą. Denk, dat we een hele verstandige lijn te pakken hebben. Ačiū pirmininkė. Manau, kad turime el elgtis labai racionaliai. O tai reiškia, turime atsižvelgti į tai, apie ką kalbėjo ponia Latford Pone Krats kalbėjo apie gyventojus ir apie juos aš ir noriu kalbėti. Aš manau, kad mes turime su visais e, elgtis e, e, sąžiningai ir teisingai ir suteikti visiems galimybę keliauti laisvai. Įsivaizduokite, Bosnijos, Serbijo, Bosnijos serbai galės keliauti Mes nenorime priimti tokio sprendimo, kuris apsunkintų dabartinę situaciją. Bosnija bei kitos šalis kol kas dar netitinka keliamų reikalavimų. Jo, jei, kai tik jos įvykdys tuos reikalavimus, iš karto galės, galėsim pradėti vykdyti vizų naikinimo programą. Mes negalime pasakyti, kad niekada nenaikinsime vizų. Tai būtų tiesiog jokinga. Negalime pasakyti, kad šalyje esame teroristų ir todėl mes atsisakome panaikinti vizas šios šalies piliečiams. Turime padėti šiems žmonėms spręsti savo vidaus problemas. Thank you, Chairman. I'll afford myself to talk. Ačiū pirminkė, aš kalbėsiu vieną iš Balkanų kalbų. Tik tai tam, kad uh, padės jums suvokti, koks sudėtingas yra šis regionas. каквото и да означава това. И във всяка една от държавите, чийто статут от гледна точка на. Балкано регионо gyventojai atstovauja įvairioms grupėms. Be abejo, kiekviena šalis yra skirtinga. Ir tai dar kartą parodo, kad e, situacija yra labai sudėtinga tiek Kosove, tiek Kroatijoje ir kitur. Panašu, kad visi nulatos kalba vien apie Kosovą ir pamiršta apie kitas šalis. Manau, kad e, turime vengti tokios situacijos, kurioje kuri paskatintų rastis platesniam, didesniam atotrukiui tarp regiono šalių. Manau, kad svarbiausia yra reikalauti, kad būtų laikomasi techninių specifikacijų ir reikalavimų, tokių pavyzdžių kaip biometriniai pasai. Turime galiausiai panaikinti vizas visoms šalims, įskaitant ir Kosovą. Serba gyvenantis Kosovė iš esmės tapo Kosovo piliečiais. Kai kas iš jų išsaugojo Serbijos pilietybę, bet vien dėl sentimentalių priežasčių. Mes nenorime, kad Kosovo piliečiai Kosovo gyventojai bėgtų iš šios šalies vien tam, kad gavę kitos Balkanų šalies pilietybę galėtų laisvai keliauti. Šitokiais veiksmais mes iškreipsime tikrovę ir tikrai pakenktumėme mūsų darbo regione. Pone Holmeier. Ačiū labai, ponia pirmininkė, labai trumpai norėčiau pastebėti. Pirmiausia, pono kolegos Bontės teiginiai nėra teisingi. Mes nekalbame apie supaprastintą vizų režimą. Tie kriterijai bus taikomi ir vėliau. Tačiau jei vieną ar kitą sąrašą um, sudarysime pažymėję jį žvaigždute ir numatysime uh, kai kurias išimtis, tai uh, tarsi siūsime signalą, kad kad kuriams valstybėms bus netaikomi bendrieji kriterijai. Antrajame priedė numatyti numatytos valstybės, kurioms netaikomas vizų reikalavimas. Tačiau jei iš to sąrašo perkelsime vieną ar kitą valstybę į pirmąjį sąrašą, pirmąjį priedą ir pažymėsime prie jų žvaigždel, žvaigždutes, tai tada galėtume ir apskritai visas valstybės pažymėti žvaigždutėmis ir turėdami omenyje tai, kad ateityje joms nebus taikomas vizų režimas. Mano supratimu, tai būtų netinkamas politinis signalas ir mes tarsi e, sukeltume, sudarytume tokį įspūdį, kad toms valstybėms bus taikomas bevizis režimas, tačiau taip nebus. Tai, ką ponia Koraca Bild nori pabrėžti, tam pritariu. Mes norime, kad abi valstybės atitiktų kriterijus ir joms tai, būtų taikomas supaprastintas vizų režimas. Iš esmės pati procedūra nėra sudėtinga. Sudėtinga tai, kad mes patys sudėtingai ją vykdome. Diskusijos buvo sudėtingos ir ilgos, o dabar komisijai leisime pasisakyti. Pone Gogo, gal galite kalbėti trumpai? Euh, euh, Aš labai trumpai kalbėsiu. Puikiai suprantu, kodėl kai kurie komiteto nariai akcentavo politinio sprendimo svarbą. Buvo kalbama apie regiono prioritetus ir poreikius, tačiau leiskite priminti, kad komisija jau pateikė savo pasiūlymą, kuriame atsižvelgiama į politinius prioritetus ir laikomasi bendrojo regioninio požiūrio. Mes kalbame apie vakarų Balkanų valstybės, nekalbame apie kitas valstybės ar kitus uh, Mm, regionus, nekalbame apie valstybės, kurios iš neigiamo sąrašo yra perkeliamos į teigiamą sąrašą. Tiesa, anksčiau tokio požiūrio buvo laikomasi komisijoje. Savame suprantame, mes visiškai pritarėme šiam pasiūlymui. Mes manome, kad reikia akcentuoti uh, E, regioninį pasiūlymo charakterį. Manau, kad reikia e, numatyti bendrus gairių planus visam regionui. Savo ruoštų galiu pabrėžti, kad mes ir rėmėmės šiuo požiūriu rengdami mūsų pasiūlymą. Savo pasiūlymą mes atspindime uh, tai, kad komisija laikosi regioninio požiūrio, tačiau yra ir tam tikri kriterijai. Tai buvo keletą kartų pabrėžta. Kiekviena valstybė turėtų būti vertinama atskirai, turėtų būti vertinama, kaip jos laikosi numatytų reikalavimų. Ir tas vertinimas turi būti su kiekvienai valstybei atskiras. Kiekvieną valstybę turime vertinti pagal jos pačios pasiektą pažangą. Grįžtant prie 2001 metų Rumunijos pavyzdžio ir žvaigždutės principo. Sprendimas e, nubraukti žvaigždutę yra susijęs su tarybos ir komisijos e, pranešimu, kuriame buvo konstatuota įvykdyta pažanga. Ne komisija tą žvaigždelę ištrynė. Komisija nori nuraminti parlamentą, pabrėždama, kad mes ir toliau laikysimės regioninio principo. Šio principo laikydamiesi mes ir dirbame, ir veikiame parengėme, parengėme išskirtinį pasiūlymą Balkanų valstybėms. E, šiuo metu vyksta pažangos įvertinimo procedūra, taikoma kiekvienai valstybei atskirai ir suteikiama galimybė ir parlamentui susipažinti su valstybėse pasiektą pažangą. Manau, kad e, mes dirbame pavyzdingai, galime būti pavyzdžių ir kitoms valstybėms. Dėl Kosovo kitą savaitę komisija parengs komunikatą dėl situacijos Kosove. Savame suprantama, Kosovas priklauso minimam regionui, negalime to ignoruoti, turime pripažinti Kosovo teisinį statusą, tačiau reikia padaryti didesnę pažangą pačiai valstybei. Komisija parengs savo komunikatą atsižvelgdama į savo poreikius. Ačiū labai. Noriu paskelbti, kad šis pranešimas, nors ir ginčytinas, tačiau lapkričio 19 dieną pirmadienį jis bus svarstomas plenarinėme posėdėje Strasbūrė. Pakeitimus galite teikti iki rytojaus, tai yra spalio 7 dienos 12 valandos, tačiau balsuojama dėl šio pranešimo bus Strasbūrė spalio 19 dieną pataisomas pirmininkas, tai keletas dienų vėliau nei buvo planuota. Vyks posėdžiai ne tik Bruselėje, būtent todėl sutikome perkelti balsavimo datą. Principal. Noriu padėkoti visiems už e, diskusijas. Matau, kad sulaukiau didelės daugumos. Pone Latford užsienio reikalų komitete sulaukė didelio pritarimo savo nuomoniai. Man džiugu buvo išgirsti iš komisijos, kad ji pritarė parlamento mm, užsibrieštoms gairėms. Mes turime rasti tinkamą e, pagrind, teisinį pagrindą, kai Bosnija ir Hercegovina bei Albanija um, įtraukti į um, vizų režimo liberalizavimo procesą. Mes pateiksime pakeitimus pasistengsime laikytis numatyto tvarkaraščio teikiant praneš, pakeitimus. Dar turiu pasakyti, kad mes nesušvelniname reikalavimų. Mes e, norime, kad valstybės jų laikytųsi ir vizų režimo liberalizavimo procedūra yra vienoda visoms valstybėms. Tačiau reikia daugiau laiko peržiūrėti teisės aktus. Ateinančiais metais Bosnijoje ir Hercegovinoje vyks rinkimai, Taigi šios valstybės yra ypatingai um, sudėtingoje situacijoje. Turime siūsti teigiamą signalą šiams valstybėms, e, tai pasitarnaus ir e, rinkimų situacijai, neturėtume toliau e, skaldyti regiono. Ačiū. Dabar baigiame mūsų posėdį, o trečią valandą po pietų pradėsime e, prieglopšio paketo svarstymą.